Die guten Beziehungen zu Palästina sind für uns. Geri ryšiai su Palestina yra labai svarbus Europos Sąjungai. ES yra Palestinos svarbiausia partnerė ekonominiuose, humanitariniuose ryšiuose. Stabili, tinkamai veikianti Palestina yra visų mūsų moralinė pareiga prezidente Abasai, jūs visą savo gyvenimą skyrėte tam, kad įvyktų taikus Palestinos laisvės pripažinimas. Jūs buvote vienas iš Madrido taikos konferencijos autorių bei Oslo susitarimų autorių, kurie vis dar išlieka kertiniais akmenimis taikos proceso vykstančio vidurio rytuose. Ir jūsų dalyvavimas šiandienos posėdėje, ponė prezidentė, po Izraelio prezidento Rivlino apsilankimo vakar yra labai stiprus signalas apie siekį užtikrinti, apie siekį užtikrinti nuolatinę taiką tarp Izraelio ir Palestinos ir kad tas siekis yra gyvas. Norėčiau e, priminti e, komisijos e, vicepirmeninkės visiausios įgaliotinės Federikos Mokadirinį pastangas siekiant taikos įrašę šiandien, taip, jį buvo čia ir vakar. 2015 rugsėjo mėnesį Europos parlamentas paragino siekti dviejų valstybių sprendimo paremto 1967 metų sienomis ir Jeruzalę kaip abiejų šalių sostinę. Šis dviejų valstybių sprendimas reiškia, kad Izraelis galės gyventi saugiai, aš tai akcentavau vakar, tai taip pat reikštų, kad gyvuotų nepriklausoma ir demokratiška Palestinos valstybė laisva ir taiki ir abi valstybės gyventų šalia. Tačiau, kad tai įvyktų, visų pirma, turi baigti smurtas. Ne, joks politinis tikslas nepa, nepateisina aklos neapykantos skatinimo ir terorizmo. Europos parlamentas smerkė ir jau ne pirmą kartą pasmerkė Izraelio toliau e, plečiamas, statomas gyvenvietės bei raketų šaudimą, kurias šaudo sukarintos grupuotės į Izraelio. Į Izraelį. Dėl to yra e, gazos ruožo blokada, parlamentas ragina tą blokadą užbaigti e, Palestinos žmonių labui. Mes norime uh, būti empatiški Palestinos atžvilgių ir siekti palestiniečių ir izraeliečių sugyvenimo. Tai yra pamatinis taikos komponentai, jūs esate atsidėjęs. Todėl norėčiau dar kartą pasveikinti jūs čia Europos parlamente visų kolegų vardu ir suteikti jums žodį. Prezidentė, prašau. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد viešpats galestingojo vardu ponė Šulce, Europos parlamento pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už kvietimą ir galimybę pasisakyti Europos parlamente Norėčiau pasakyti, jog mes žavimės demokratijos modeliu, kurių, kurį jūs sukūrėte. Jūs užtikrinote valdysenos kalbų ir kultūrų įvair, įvairovę. Ir tai yra tam tikras veidrodis, kuris atspindi didžią civilizaciją, aukšto lygio kultūrą bei jūsų Europos tautų atstovavimo e, principus. Norėčiau padėkoti jums taip pat už jūsų poziciją ir pareikštas nuomonės, kurios daro jums garbę. Jūs tai darėte siekdami, kad mano valstybėje Palestinoje būtų atkurta teisybė. Aš norėčiau taip pat perduoti jums mūsų piliečių sveikinimus. Mūsų piliečiai žiūri į jūsų parlamentą, ir per jį jie taip pat e, žiūri į įvairius jūsų komitetus. Jūs esate mums tam tikras atspirties taškas, pagrindas siekiant uh, atstatyti mūsų laisvę ir nepriklausomybę. Dėkojame Jums už Jūsų pastangas ir pagalbą siekiant sukurti mūsų būsimą valstybę. Mes e, norime remtis tokiu pagrindu, kuris bus skaidrus ir demokratiškas. Mes taip pat norime remtis tarptautinę teisę, teisinės valstybės principais bei žmogaus teisėmis. Aš e, norėčiau taip pat padėkoti už jūsų balsavimus bei reglamentacijas, e, kurias jūsų parlamentas parengė siekdamas užtikrinti Palestinos pripažinimą. Norėčiau taip pat tuo pačiu padėkoti ir visiems nacionaliniams parlamentams, kurie savo ruoštų rekomendavo savo, vyriau, savo valstybių vyriausybėms pripažinti Palestiną. kuomet yra pasisakoma už dviejų valstybių sprendimą, tai tuomet abi tos valstybės turi būti pripažįstamos ne tik viena iš jų. Ponios ir ponai, šimtas metų prabėgo pro, po Belfūro deklaracijos 1917 metais. Taip pat e, Daug metų prabėgo po 48 metų, kuomet e, Izraelio karinės pajėgos pradėjo baisias žudynės. Tų žudinių pasiekmes buvo šimtų tūkstančių mūsų piliečių išvykimas kitur. Jie tapo pabėgėliais. Daugiau negu 485 kaimai buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tose kaimuose, miesteliuose mūsų žmonės gyveno tūkstančius metų taikiai. 67 metais Izraelis okupavo rytinę Jeruzalės dalį, taip pat e, vakarinį krantą bei gazos ruožą. Tuomet vėl buvo nauja banga nublokštų kitur žmonių ir dabar e, vakarinėme krante ir gazos, gazos rože mūsų piliečiai ir tariau gyvena okupacijom sąlygomis. Komet e, žiūrime į Palestinos padėtį, į Palestinos kraštovaizdį. Palestina turi savo paveldą, savo tapatybę, savo istoriją. Palestina yra geopolitinis darinys. Palestina patyrė žudynės ir tokia okupacija, kuri yra 20-ame amžiuje beprecedentinė. Ta okupacija tęsiasi ir toliau, nors dabar jau 21-asis amžius. Ir visi tai mato, tarptautinė bendryje mato visą tai, tai mato galingos valstybės. Ponios ir ponai, mes išgyvenome labai juodas kai kurias dienas mūsų istorijoje. Palestina ir toliau kenčia priespaudą ir okupaciją. Kenčia nieko nepaaiškinamus, neobjektyvius e, veiksmus, neapykantą. Mūsų piliečiai gyvena skurde, kai kurie ir neturi jokio užtikrintumo. Mes nusprendėme ir toliau dėti pastangas, kad Izraelio okupacija baigtųsi. Mūsų pastangos yra taikios diplomatinės. Mums pavyko pasiekti rezultatų tarptautinių lygmenių. Tačiau mes nedarome beveik pažangos keisdami mūsų santykius su Izraeliu. Mes e, bandome užtikrinti, kad būtų laikomasi pasirašytų susitarimų, kad būtų laikomasi įsipareigojimų iš abiejų pusių, tačiau Izraelis atsisako laikytis savo įsipareigojimų šiame kontekste ir toliau tęsia hegemoniją ir e, mūsų priespaudą. Mes bandome, mes matome, jog Izraelis bando pakeisti istorinę Jeruzalės tapatybę ir tuo būdu, tuo būdu pažeidžia teisę į Jeruzalę kaip į religijos išpažinimo vietą ir Jeruzalės krikščioniška tapatybė, beje taip pat dėl to nukenčia Izraelis ir toliau naikina mūsų institucijas ir toliau įkalina mūsų piliečius. Ir toliau tęsiasi smurtas. Mes matome kasdien vis daugiau ekstremizmo apraiškų. Matome, jog e, nauja kuriai nesenai sudegino namą, kur gyveno Avapša šeima jaunuolis žuvo per tuos e, įvykius. Kai kurie Izraelio politikai netgi patys pradėjo kritikuoti vyriausybės veiksmus. Herzog, e, opozicijos vadovas ar netgi Ehudas Barakas ar kai kurie buvę ministrai kritikuoja bei e, kariuomenės vado pavaduotojas. Aš galiu paminėti taip pat e, žurnalistų, kurie teigia, jog Izraelio elgesys yra rasistinis ir fašistinis. Tai yra pasakę kai kurie žurnalistai. Ponės ir ponai. rezoliucija, jungtinių tautų rezoliucija 181 kalba apie dvi valstybės ir apie teisingą pasidalymą. Tačiau Izraelis, naudodamasis jėga, okupavo 80 78 procentus Palestinos teritorijos ir tuo nepasitenkino. 67 metais jis okupavo e, viską. Kai kas mini mano minėtą rezoliuciją. Teikdami, jog turėtų būti atsižvelgta ne į visą tos rezoliucijos turinį, bet tik į kai kurias jos dalis. Aš manau, kad ta rezoliucija turėtų būti taikoma absoliučiai visa. Nepaisant jungtinių tautų rezoliucijų, nepaisant tarptautinės bendruomenės siekio, kad būtų dvi valstybės, tos dvi valstybės vis dar neegzistuoja. Mūsų valstybė vis dar yra priklausoma ir okupuota nepaisant to, jog nuo 2012 metų mes esame jungtinių tautų e, nariai. Mūsų valstybė tapo įvairių tarptautinių organizacijų nare, ne tik jungtinių tautų. 138 valstybės pripažino mūsų valstybę, tačiau nepaisant to. Siekdami taikos, siekdami užbaigti kentėjimų laikotarpį. Mes e, dedame pastangas siekdami atkurti teisybę, tačiau tuo pat metu sutinkame, kad e, ta naujoji valstybė remtųsi tik tai 27 procentais anksčiau egzistavusios valstybės e, teritorijos nepaisant Madrido ir Oslo susitarimų, pažanga yra labai maža. Mes darybose e, esame įstrigę, darybos neatneša jokių rezultatų ir taip yra dėl Izraelio laikysenos, todėl kad Izraelis nori laimėti daugiau laiko, dėlse ir dėl to Dviejų valstybių sprendimas tolsta vis labiau. Izraelis ir toliau tęsia kolonizaciją ir toliau mus ekspropriuoja, stato rasistinio pobūdžio sieną tarp mūsų. Saugumo taryba yra prieimusi ne vieną rezoliuciją, kuri reikalauja užbaigti kolonizaciją, tačiau Nepaisant tų rezoliucijų, Izraelis ir toliau tęsia savo politiką. Mes reikalaujame, kad Izraelis paprasčiausiai užbaigtų, išaldytų kolonizaciją ir kad prasidėtų tikros dėrybos, tačiau Izraelis su tuo nesutinka. Turime taip pat pabrėžti, jog per pastaruosius šešis metus Izraelis ėmėsi karo veiksmų tris kartus gazos ruože ir dėl to žuvo daug žmonių, žuvo dešimtis palestiniečių šeimų, dešimtis tūkstančių šeimų buvo išbrauktas iš gyventojų sąrašų dėl tų karų. Buvo greunami namai, greunamos gamyklos. Nuo okupacijos pradžios milijonas palestiniečių buvo įkalinti vienu ar kitu metu Izraelio kalėjimuose. Kol kas dar yra 7 tūkstančiai karo belaisvių. Mes norime, jog e, tokia padėtis, kokia yra dabar, keistusi. Juk atėjo laikas užbaigti Izraelio tęsiamą okupaciją. Kodėl tarptautinė teisė vis dar realiai netaikoma? kodėl tarptautinė teisė vis dar netaikoma Izraeliui. Komet viena valstybė užpuola kitą valstybę, paprastai reaguoja visas pasaulis. Ir agresorius yra nubaudžiamas, tačiau Izraeliui šita taisyklė negalioja. Izraelis gali nebaudžiamas būti agresoriumi. Kodėl jungtinių tautų rezoliucijos realiai yra netaikomos, kuomet kalba sukasi apie Palestiną ar palestiniečių teisės. Iki kada Izraelis naudosis tuo ne, nebaudžiamumu? Kiek dar laiko jis jo naudosis? Kiek dar laiko jisai galės atsisakyti taikos proceso, kada įsivyraus teisingumas, Ponios ir ponai, mūsų piliečiai nori gyventi laisvėje, nori gyventi oriai, taip kaip visos kitos pasaulio tautos ir valstybės. Mes nesutiksime su tesiama okupacija ir kolonizavimu. Ir mes pasirengę kentėti ir toliau, pasirengę dėti pastangas, kad padėtis keistusi. Norėčiau paprašyti jūsų pagalbos, kad jūs padėtumėte mums atgauti viltį, padėtumėte mums užbaigti tą pačią ilgiausią šių laikų okupaciją. Man atrodo, kad tokių ilgų okupacijų nėra. Kitų tokių okupacijų nėra. Palestinos tauta kuri yra viena iš pačių seniausių pasaulio ir, ir mūsų regiono tautų, kodėl šita tauta vis dar negali turėti savo valstybės? Ar dar netėjo laikas, kad e, mes galėtume gyventi laisvai, be sargybinių, be patikrinimo postų, be sienų? kuriuos Izraelio valstybė, be pasienio punktų, kuriuos Izraelio valstybė gali uždaryti, kada tik tai nori. Ponės ir ponai, Izraelis pavertė mūsų valstybę kalėjimu po atviru dangumi, o mūsų piliečius pavertė kaliniais. Noriu dar kartą pakartoti. Mes nesame nieko ištrinę iš geopolitinio žemėlapio, kaip kai kas teigia. Mes nenorime nieko sunaikinti, mes paprasčiausiai norime patys gyventi, patys egzistuoti, tačiau mes nesutinkame su tuo, kad kažkas bando ištrinti mus, kaip su e, trintuku sunaikinti e, mus, mūsų teisių yra nuolat nepaisoma. Tuo naudojasi ekstremistai, dėl to atsiranda smurtas ir ekstremizmas. Ir tai yra papildomas pretekstas ekstremistams ir tiems, kas grėbėsi smurto. Būtent todėl aš e, norėčiau, jog tam būtų užkirstas kelias neturėtume suteikti pretekstą ekstremistams. Turėtume užtikrinti, kad e, būtų įgyvendinta taika, teisingumas ir lygybė. Ponios ir ponai, kreipiamės į Jūs kaip e, parlamento narius, kreipiamės į visas ES institucijas. Norime, kad e, jos ir toliau dėtų diplomatinės ir politinės pastangas kad e, galų gale būtų rastas teisingas sprendimas mūsų regione. E, tai reiškia, kad e, reikia kurti dvi šalis, dvi valstybės pagal 70-67 metų sienas. Izraelis ir Palestina užmesgė ryšius su ES, pasirašiusios yra asociacijos sutartis ir yra taip pat viduržėmė jūros sąjungos narės. Todėl ES e, jų tarpusavio santykiuose atlieka labai svarbu vaidmenį, kuris yra naudingas visiems. Ponios ir ponai, norėčiau labai atvirai Jums pasakyti, kadangi esu įpratęs kalbėti atvirai su visais ir galbūt tokiu būdu galėčiau atsakyti į kai kurios jums kylančius klausimus. Mes pasisakom už dviejų valstybių sprendimą. Norėtume įkurti Palestinos valstybę, kuri apimtų visą vakarų krantą pagal 1967 metų birželio ketvirtos dienos sienas su sostinė rytų Jeruzalėje, kuri yra tuo metu buvo okupuota. Mes nepasisakome, kad būtų apsikeista teritorijomis, jeigu e, jų vertė yra atitinkama ir, aišku, su tam tikrais apribojimais. Labai svarbu įspręsti pabėgėlių klausimą pagal 194 rezoliuciją Junktinių tautų saugumo tarybos ir remiantis arabų šalių pateikta iniciatyva, pagal kurią yra siekiama sąžiningo, priimtino sprendimo, kuris leistų darybų keliu išspręsti pabėgėlių problemas. Arabų šalių iniciatyva yra sudėdamoji kelių gairio kelio dalis, e, remtis atitinkamą Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją. Noriu pasakyti, Noriu pasakyti, kad e, Palestinų savivalda pripažino Izraelio valstybę 1923 metais ir mes esame susitarę, kad ateityje, kai bus įkurta taip pat Palestinos valstybė, bus taikomas atitinkamos priemonės regioninių lygių, tačiau mes nepritarėme laikinoms priemonėms, tai yra tik tai laiko švaistimas ir mes nesus, nesitaiksysime su palestinos valstybė turinčia laikinas sienas. Manome, kad Arabų valstybių Beirute 2002 patvirtinta iniciatyva turėtų būti įgyvendinama be pakeitimų. Izraeliečiai dažnai kalba apie neapykantos kurstimą. Reikia tačiau pasakyti, kad neapykantos kurstimas iš Izraelio, izraeliečių pusės taip pat niekada nesibaigia siekiant išvengti tokio kurstimo neapykantos. Mes norėtume, kad būtų atgaivinta trišalė <clears throat> komisija Izraelio, Palestinos ir Junktinių valstijų. Ta komisija buvo įkurta 1900. <clears throat> 1969 metais e, White Riveryje e, ir jungtinėms valstijoms tam atitenka toje komisijoje teisėjo arbitro vaidmuo. Mes norėtume, kad ta komisija būtų atgaivinta ir kad prie jos veiklos prisijungtų kaip ketvirtas narys Europos Sąjunga. Tai yra aiškus įrodymas, kad mes pasisakome prieš smurto, neapykantos kurstimą, ekstremizmo kurstimą. Ir norėtume, kad nepriklausomos šalis galėtų įvertinti, kas tą neapykantą ir smurtą kursto. Kaltinti smurto kurstimo vien palestiniečius yra neteisinga, mes su to nesutinkame, nes Izraelis taip pat tai, tai atitinkamai elgesi, todėl manau, kad reikėtų rasti kažką, kas galėtų čia atlikti tam tikro teisėjo arbitro funkciją, dėl to reikia atgaivinti tą keturšalę komisiją. Reikia taip pat paminėti, kad kai kurie Izraelio rabinai yra paraginę savo vyriausybę nuodyti geriamą vandenį, kad būtų žudomi palestiniečiai. Tai yra labai aiškus raginimas vykdyti mus, vykdyti genocidą. Mes pasisakome prieš smurto kurstimą. Ponės ir ponai, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad jeigu būtų padarytas galas okupacijai, jeigu sukurtume Palestinos valstybę, kuri galėtų savarankiškai veikti. Tai reikia padaryti kuo greičiau ir Palestinos valstybės įkūrimas turėtų teigiamo poveikio visam regionui. Nes taptume taikos oazę visiems. Ir Palestinos valstybė su sostinė Jeruzalėje būtų atvira visų trijų pasaulinių religijų išpažinėjams - judaizmui, krikščionybei ir islamui. Mes išlaikytume Jeruzalę atvirą. Ji būtų miestas, kuriame visos religijos būtų laisvai praktikuojamos. Ir Jeruzalė turi išlikti tokiu miestu. Mūsų šalis turėtų pati savarankiškai galėti tvarkyti savo reikalus, gamtinius išteklius. Jeigu atgautume 60 procentų savo teritorijos, tai galėtume tinkamai išnaudoti ir savo žmogiškosius išteklius. Dabar ta teritorija laikoma po Oslo susitarimo C zona. 60 procentų mūsų teritorijos mes negalime naudotis tą teritoriją, kultivuoti nei, negalime nei žemės ūkio, nei pramonės. Tai yra C klasės regionas, jis yra okupuotas Izraelio kariuomenės ir jo kariuomenė arba pats Izraelis, tiesą sakant, ten vykdo įvairius neteisėtus projektus nuo 1993 metų. Jeigu galėtumėt gauti tas teritorijas, tai galėtumėt sukurti stebuklų e, žemės ūkio, e, pramonės turizmo sektoriuose. Ir man kilo klausimas, kodėl Izraelis taip ilgai mūsų teritorijų negražina. Ir jeigu gautume tas teritorijas, galėtume gyvendinti žemės ūkio pramonės projektus, sukurti dešimčiai tūkstančių, dešimtim tūkstančių žmonių darbo vietas, naudotis savo gamtinius išteklius, naftą, dujas gamtinės, galėtume gaminti švarę ekologinę elektros energiją. Pavyzdžiui, Jordano upės slėnis, mirties jūra yra tokios zonos ir teritorijos, kuriuose būtų galima vystyti turistinius projektus, reikia nepamiršti, pavyzdžiui, piligriminio turizmo svarbos į, į Betliejų. Mums nereiktų jokios pagalbos, mes turėtume pakankamai daug savų privalumų kaip valstybė. Reikia pripažinti, kad ES, kaip ir kitos draugiškos šalis, mums padėjo, padėjo sukurti mūsų valstybės embrioną, tačiau mes ir toliau dėsime pastangas kurdami Palestinos valstybę, nes e, palestiniečių tautos apsisprendimo teisė e, nepriklauso nuo dėrybų su Izraeliu, nes tai yra prigimtinė teisė kurios neriboja jokios darybos. Mums reikia jūsų paramos. Mums mes turime dešimtis švietimo srityje veikiančių institucijų, universitetų labai aukšto lygio. Ir bendradarbiavimas su jumis leistų pagerinti šalies gyventojų raštingumo, išsilavinimo lygį Taip pat e, mes turime nemažai jungtinių mokslinio tyrimų institucijų. Mūsų visuomenė iš tiesų yra atvira, laisva, kur moteris, kurie moteris turi tas pačias teisės ir pareigas kaip ir vyrai. Ponios ir ponai, ponė pirmininkė, Birželio trečią dieną įvyko ministerijų lygio susitikimas Paryžiuje, inicijavo Prancūzija ir tame susitikime dalyvavo 28 valstybės narės ir 3 tarptautinių organizacijų atstovai. Norime padėkoti už tas garbingas pastangas imti šios iniciatyvos. Pageidautume, kad dabar įvyktų tarptautinė konferencija, kurioje būtų e, tarptautinės teisės principais vadovaujantis svarstama Junktinių tautų saugumo tarybos ir 2002 e, metų Beirute patvirtinta Arabų e, lygos iniciatyva. Jeigu ta konferencija būtų suorganizuota reikėtų aiškiai pasakyti joje, kad darybos negali tęstis be pabaigos. Darybos yra svarbu, tačiau e, svarbu, kad būtų įgyvendinami taip pat ir pasiekti susitarimai. Todėl reikia nustatyti atitinkamų susitarimų gyvenimo stebėsenos mechanizmą, taip pat kaip buvo padaryta su Iranu. Taigi galbūt reikėtų nustatyti atitinkamą mechanizmas pagal formulę 7 plus 2 arba 6 plus 6, nustatys stebėsinos sistemą, kuri kontroliuotų, kaip yra įgyvendinami prisimti įsipareigojimai ir nutarimai. Vadovų taryba Taip pat patvirtino Paryžioje vykusios konferencijos e, nutarimus ir mes kaip ir arabų šalis remiame Prancūzijos e, minėtą iniciatyvą. Prancūzijos prezidentas François Landas prieš kelias dienas man pasakė, kad Prancūzija ir toliau dės visas pastangas tam, kad iki šių metų pabaigos būtų sušaukta mano minėta <clears throat> tarptautinė konferencija. Jis kalbėjo apie būtinybę pradėti uh, parengiamuosius e, šios konferencijos organizavimo darbus. Atitinkama darbo grupė ir e, šerpos jau turėtų pradėti atitinkamus sustikimus parengiamuosius tiek palestiniečiai, tiek arabų šalis yra nusiteikusios kartu su jumis e, petys į petį kovoti su ekstremizmu ir terorizmu. Nes tai, kas vyksta artimuose rytuose, įvyko ir čia Europoje, Briuselėje, Paryžiuje, Junktinėse Amerikos valstijose. Mes pasisakome prieš bet, kokios, prieš bet kokias terorizmo e, apraiškas ir mastus. Thank you. ولكن وحتى يتحقق هذا الإنهاء للإرهاب لا Tačiau tam, kad galėtume įveikti teroristus, turime taip pat padaryti galą ir Izraelio vykdomai okupacijai ir turime sukurti Palestinos valstybę pagal 67 metų sieną su sostinė Jeruzalėje, tokią valstybę, kuri galėtų taikiai ir saugiai gyventi šalia ir egzistuoti šalia Izraelio. Kol to nepadarysime, mes suteiksime priežasčių ir ginklų teroristams vykdyti savo išpolius siekiant tariamo Jeruzalės išlaisvinimo. Tačiau sukurdami terorizmo valstybę mes atimsime iš jų šias priežastis ir tokiu būdu terorizmo neliks nei artimuosiuose rytuose, nei apskritai pasaulyje. Terorizmo problemos sprendimo pradžia yra Palestinoje. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Palestinos valstybės nebuvimas, tik tai sąlygos dabartinio konflikto tasą ir nuo teroristinių išpolių toliau kenties labai daug šalių tiek mūsų regione, tiek kitur. Nes šie teroristai dabar sukėlė pabėgėlių bangas, kurios šiuo metu atvyksta į Europą. Tarp jų yra ir palestiniečių pabėgėlių, kurie bėga nuo nelaimių savo šalyje ir mes raginame su jais elgtis lygiai taip pat kaip ir su kitais pabėgėliais, kurie bėga nuo karo, nuo mašinių žudinių ir nuo terorizmo, kurį mes merkime. Terorizmo išpoliai, kaip minėjau, sukelia pabėgėlių bangas. O palestiniečių pabėgėliai esantis tarp jų nebėga nuo vidaus konflikto, kuris vyksta mūsų regione. Tačiau kai vyksta kitose šalise vidiniai konfliktai, tai mes susidurime su jų padariniais ir esame priversti bėgti, kai mes atvykstame į pabėgėlių primimo centrus, tai mums nesuteikiamas tokios pačios teisės kaip kitiems pabėgėliams. Noriu paklausti, kodėl taip elgiamasi su palestiniečiais pabėgėliais. Prašau jūsų pakeisti savo požiūrį į palestiniečių pabėgėlius, jie yra tokie patys kaip ir kitiems, reikia užuojautos ir pagalbos. Kalbant apie vidaus situaciją Palestinoje, norėčiau Jums pasakyti, kad mes mėginame suvienyti savo šalį, savo teritoriją, panaikinti gazos ruožo blokadą, padaryti galą palestiniečių vidiniam susiskaldimui, e, sukurdami nacionalinės vienybės vyriausybę, kuri gerbtų palestinos savildos vykdomą politiką ir tarptautinius įsipareigojimus, jeigu norime sukurti Palestinos vyriausybę, kurioje dalyvautų visos partijos politinės, sukurti tikrą nacionalinės vienybės vyriausybę, tai visi šios vyriausybės nariai privalo gerbti prisimtus įsipareigojimus ir viena vyriausybės dalis negali teikti, kad dalies tų prisimtų įsipareigojimų neketina laikytis. Mes esame pasirengę tokią nacionalinės vienybės vyriausybę sudaryti, surenkti parlamento ir prezidento rinkimus tam, kad būtų padarytas galas dabartiniam šalies susiskaldimui. Nudodamas progą noriu padėkoti ES ir visoms valstybėms narėms už tą paramą, kurią suteikė mums, kad galėtume atstatyti tai, ką sugriovė Izraelio okupacija. Turime nepamiršti, kad gazos ruožė vyko trys karai, 10 tūkstančių žuvusiųjų per juos, daugiau nei 100 tūkstančių sužeistųjų, 100 tūkstančių narių, namų buvo sugriauta. Jūs mums padėjote juos atstatyti ir tos pastangos tikrai nusipelno mūsų padėkos, ponė pirmininkė. Norėčiau jūsų paprašyti leisti man kreiptis iš šios tribūnos į Izraelio tautą, žmonės, į e, Izraelio vyriausybę ir jo politinės partijas. Norim pasakyti, kad mes esame ištiesę jums taikos ranką, turime sukaupę pakankamai politinės valios, kad, taikos, kad taiką pasiektume ir tikimės iš jūsų Norime paklausti, ar jūs turite tiek pat politinės valios, ar esate pasirengę pripažinti mums padarytą istorinę skriaudą, skriaudą, kurią jūsų valstybė padarė mūsų šaliai. Jūs turite savo istoriją, o mes turime savoje. Mūsų istorija yra garbinga ir atvira. Mūsų buvimas šioje teritorijoje tęsiasi nuolat nuo istorijos pradžios iki dabar. Taigi mes turime prigimtinę teisę į savo teritoriją, į savo šventasias vietas, tiek krikščioniškas, tiek musulmoniškas taika ir susitaikymas įmanomas pripažinus mūsų teisės ir sumokėjus atitinkamą žalos atlyginimą. Mes negalime politinės kovos paversti religinę kovą, nes tai sukeltų dar didesnį grėsmę. Negalime leisti, kad tas konfliktas, kuris dabar vyksta, išvirstų ir yra politinis, išvirstų į religinį konfliktą. Šį politinį konfliktą reikia spręsti politinėmis priemonėmis pasinaudoti religiją siekiant spręsti politinį konfliktą reiškia sukelti tik dar didesnį grėsmę ir dar didesnį pavojų mums visiems ir taikai šiame regione. Taika mes esame suinteresuoti visi ir tikiuosi, kad jūs, izraeliečiai, mūsų kaimynai, taikos taip pat norite, ją tikite, taigi kurkime taiką kuri nieko bendro neturėtų nuo, e, su kolonizacija, su agresija, taika, sambuvis remiantis teisingumu ir orumu visų ir e, lygybė visų partnerių. Tokia taika taptų tikra saugumo, stabilumo ir mūsų ateities garantija tiek e, jūsų ateities kartoms, tiek ir mūsiškiams. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, noriu padėkoti Jums už prieimimą. Tikimės ir toliau Jūsų garbingų pastangų siekiant užtikrinti taiką mūsų regione. Te gyvoja palestiniečių draugiškumas ir tegul palestiniečių žemė, Palestino žemė, šventoji žemė tampa taikos oazė tiek šio regiono tautoms, tiek visam pasauliui. Žinau, kad šiandien e, jums labai rūpi tai, kas vyksta Junktinėje karalystėje ir mes taip pat stebime tuos įvykius. Dėkuoju Jums už dėmesį. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, Herr Präsident Abbas. Mėly kolegos, noriu padėkoti prezidentui Abbasui už jo žodžius. Vakar Izraelio valstybės vadovas e, savo kalbą baigė arabiškai, ragindamas e, sukurti taiką. Jūs taip pat baigėte savo kalbą taikos žodžiais, aš tik tai raginu jūs susėsti prie vieno stalo ir tos taikos iš tikrųjų siekti, o jūsų pastangas mes remsime. Labai ačiū. Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Taigi, aš dabar užėmęs pirmininko vietą noriu visus pasveikinti salėje ir e, prašau visus susėsti, nes tuo balsuosime. Taip pat norėčiau parlamento narius pasveikinti mūsų salėje. Be to, Ukrainos e, kosmoso agentūros prezidentas atvyko ir stebi mūsų posėdį.